Ponos Vievkos pranešimas. Jurisdikcija ir Jurisdikcija ir, sprend, jurisdikcija ir sprendimų susijusių su santoko ir tėvų pareigomis dėl tautotinių vaikų grobimu, pripažinimas ir vykdymas. Ponui Svievka, suteikiu žodį, prašom. Dėkoju. Pirmininkė, komisijos nariai, kolegos. Pirmiausia, norėčiau pabrėžti, kad nors čia vyko ir vis dar vyksta dokumentų peržiūra tam tikro teisėkuros režimo rėmuose, kai Europos parlamentas yra tik tai patariančioji institucija, tarybos yra pagrindinė atsakomybė. Visgi parlamente šio darbo buvo imtasi labai entuziastingai ir manau, kad jis buvo labai efektyvus. Todėl norėčiau padėkoti tiems, kurie dalyvavo dirbant. Norėčiau padėkoti Europos komisijai už tai, kad buvo puikiai mm, suformuoluota nauja redakcija. Taip pat norėčiau padėkoti kolegoms iš jūrių komiteto ir šešėliniams pranešėjams. Buvo tikrai e, gera su jumis dirbti ir ruošti šią naują dokumento redakciją. Komisijos pasiūlymas buvo geras Bet parlamentas irgi pasiūlė tam tikrų patobulinimų šiam tekstui. Kita vertus, mūsų pasiūlymai galbūt paskatins tarybą pritarti šiam dokumentui. Norėčiau porą dalykų pabrėžti. Pirmiausia, vaikų Vaikų apklausa yra mums vienas iš svarbiausių klausimų šiame dokumente, nes kai tėvai e, teisėsi dėl globos arba kai turime grobimo atvejį, vaikas yra ta silpnoji grandis, kurią reikia saugoti. Su vaiku negalima laik, elgtis kaip su daiktu tokiuose procesuose Todėl bandėme įtraukti visus tuos elementus, kurie kiek įmanoma apsaugotų vaiką. Žinoma, negalime kiekvienu atveju išklausyti vaiko, jo apklausti. Teismas sprendžia, ar tą daryti. Bet kasgi čia nauja? Nauja yra tai, kad reikia E, pagrysti sprendimą neapklausti vaiko. Jeigu teismas taip nusprendžia, jis turi pagrysti šį sprendimą. Taip pat pabrėžiame, kad apklausos turėtų atitikti e, tam tikrus reikalavimus, kad tai turėtų būti e, draugiška aplinka vaikui, neteisme, tą apklausą turi atlikti specializuotas mm, teisėjas arba kitas asmuo. E, ir nedalyvaujant tėvams tai turėtų būti daroma. Tai yra labai svarbu. Mes pabrėžiame, kad e, kalbant apie tėvų atsakomybę, reikia bandyti tokius nesutarimus spręsti ir tarpininkavimo. Tarpininkavimo netgi greičiau ir paprasčiau negu teisme išsprendžiami tokie dalykai, taip pat tai yra ir pigiau. Taip pat norėjau paminėti vaiko perkelimą į globė, laikinų globėjų šeimą arba į vaikų namus pagal teismo sprendimą. Aš pateikiau savo pasiūlymą, kad teismas priimdamas tokį sprendimą turėtų atsižvelgti į galimybę palikti vaiką šeimoje toje pačioje valstybėje narėje, kol, teismas, kol vyksta teismo procesas, ypatingai tada, kai teismo procesai yra ilgi. E, taip pat kalbam apie principą, kad sprendimai, kad priimti kitose šalise, teismo sprendimai, kaip priimti kitose šalise, turi būti iš karto e, taikomi valstybėje narėje. Atsiprašau, kad taip ilgai pristačiau šį dokumentą. <clears throat> Eh, Ačiū, ponia pirmininkė, gerbimi parlamento nariai. Bruselis 2A reglamentas yra labai svarbi priemonė sprendžiant e, tarp valstybinius klausimus šeimos teisės srityje ir užtikrinti vaikų apsaugą. Jo peržiūra sprendžia trūkumus susijusius su tėvų atsakomybė ir tinkamai procesais, kurie ir anksčiau buvo aptarinėjami parlamente. Labai džiaugiuosi, kad komisija ir parlamentas siekia bendro tikslo. Norime užkirsti kelią tokiems atvejais, kaip per valstybinių bylų atveju, vaikai tampa įkaitais tų ilgų ginčių. Taip pat norime palengvinti procedūras e, įvairiomis priemonėmis, būtent mažinant tų procesų trukmę ir kainą. Prieš pradant kalbėti apie jūsų pakeitimus, norėčiau pirmiausia padėkoti mūsų pranešėjai, ponui Zviefka, už puikų bendradarbiavimą, rengiant šį pranešimą. Man malonu, kad pranešimas pripažįsta, kad e, savalaikis ir sklandus Grįžimas prie šeiminio gyvenimo yra labai svarbus vaikams ir vaikų ryšiams su tėvais. Aš ypač e, džiaugiuosi priemonėmis, kurios įrašytos į pranešimą, kuriamis siekiame iš esmės sumažinti e, terminus, per kuriuos gražinami vaikai, jeigu jie buvo pagrobti vieno iš šių tėvų. Tai atitinka ir komisijos pasiūlymus tokios priemonės praktikoje reikš um, maž... paprastesnės procedūros tėvams ir greitesnius teisėjų sprendimus tarp valstybinių bylų atvejais. Tokiu būdu vaikams bus gražinamas stabilumas, kurio jiems reikia ir kurio jie nusipelno ir greitesnio grįžimo į šeiminį gyvenimą. Įgyvendinimo sprendimų, kurie priimti įgyvendinimo palengvinimas yra dar vienas svarbus aspektas, siekiant užtikrinti vaiko teisės ir jų šeimų teisės. Tarpinių procedūrų panaikinimas, kad būtų sprendimai vykdomi tarp valstybinių mastų, leis tai padaryti. Ir taip e, bus išvengiama išlaidų ir dėlsimo, bet bus išlaikytos būtinos, išlaikyti būtini saugikliai, kad būtų galima užtikrinti ir teisę į gynybą. Todėl aš e, džiaugiuosi Europos parlamento parama šiam, šiai priemoniai. Kai dėl pakeitimų dėl vaiko teisės būti išklausytam proceso metu, aš atsižvelgiu į parlamento norą numatyti bendrus minimalius standartus ES lygmenių, kurios komisija galėtų pasiūlyti. Kai kalbama apie praktinius procesų, teismo procesų aspektus, mes atidžiai išanalizuosime tokią galimybę. Tačiau turint galvoje, kad esama esamos taisyklės ir praktika valstybės narėse šioje srityje yra labai skirtinga. Mums atrodo veiksmingiau pasikliauti esamais standartais numatytais Junktinių tautų konvencijoje dėl vaikų teisų. O visos valstybės narės yra pasirašusios šią konvenciją. Todėl aš tikiuosi, kad Ši taisyklė bus įrašyta ir galutinėje šios priemonės versijoje. Kaip žinote, vaiko teisų stiprinimas yra pats didžiausias komisijos prioritetas. Mūsų pasiūlymai šioje srityje leis užtikrinti, kad vaikai turėtų galimybę būti išklausyti teismo procesuose. Nu, valstybinarių praktikos tarpusavio pripažinimas šioje srityje leis išleis, iš, iš, išvengti atsisakymo pripažinti sprendimus ir leis e, tikrai realiai cirkuliuoti teismo sprendimams ES sąjungoje. Vyksmingumo vardan, siekiant dubliavimuose, mes neįtraukėme konkrečių taisyklių dėl tarpininkavimo, kai vyksta konfliktai tarp tėvų, būtent kaip prašė parlamentas Esama tarpininkavimo direktyva numato veiksmingus tarpininkavimo mechanizmus tokiuose situacijose ir numato paramą tėvams, sprendžiant konfliktus tarp jų. Na ir pagaliau aš uh, žinau, kad jūsų pakeitimuose skiriamas dėmesys taip pat ir artimam valstybinarių institucijų bendradarbiavimui. Čia vėlgi mes kalbame vienodai. Centrinės institucijos yra tiesioginis, turi palaikyti tiesioginį kontaktą su tėvais ir turi balsuodinti svarbiausią vaidmenį, e, remiant teismus, taikant reglamentą. Pranešimas ir siūlomi pakeitimai atspindi būtinybę siekti veiksmingesnio bendradarbiavimo. Ačiū. Ačiū toliau peticijų komiteto vardu, pane Daliai. Thank you. Chair. Ačiū pirmininkė komisijos nariai, dėkoju pranešėjai. Šiandien aptarėme opų subtilų klausimą. Jis daro įtakos tūkstančiams piliečių, o ypač vaikams visoje ES. Mums tenka pareiga užtikrinti, kad ir vaikai, ir jų tėvai, jų teisės būtų saugomos. Per nelik daug atvejų, kai vaikas pagrobimas vieno iš tėvų, mes negalime užmerkti akių. Pagrindinis principas - vaiko pagrobimas pakenkia vaiko pagrindiniams teisėms, nesvarbu, kur atsidurtų tas vaikas. Pasaulis keičiasi, šeimos teisės samprata ir nuostatos taip pat keičiasi. Anksčiau šeimos teisė išskirtinai buvo nacionalinės teisės kompetencijoje, o dabar pereina į tarptautinę areną. Didėja tarptautinių santuokų, dėl to daugėja ir tarptautinių ginčių. Iš tėvų atimami vaikai, neteisėtai vienas iš tėvų išveža vaiką. Štai dėl šių aplinkybių mes manome, kad pasiūlymas turėtų rūpintis visų pirma vaiko interesais, veiksmingai rūpintis. Reikia užkamšyti visas spragas, užtikrinti, kad reglamentas nebūtų interpretuojamas naudai to tėvo, kuris neteisėtai išsivežė vaiką. Mes turime, kad vaiko kilmės teismas, būtent jis priimtų galutinį sprendimą tokioje byloje. Mes turime mažinti ir netgi panaikinti teismo mm, pasirinkimų, ieškant naudingiausio teismo mm, reiškinį ir pirmiausia užtikrinti vaiko interesus. Tik tai taip mes užtikrime veiksmingą vaiko pagrindinių teisių teisminę apsaugą visoje ES nepriklausomai nuo to, kur vaikas yra. Ačiū toliau svoboda. Gerbima pirmininkė, gerbimas komisijos nary, norėčiau padėkoti visiems kolegoms iš šiurių komiteto, taip pat ir pranešėjai ponui Svievkai už atliktą darbą ruošiant šį pranešimą. Norėčiau visus patikinti, kad šiandien kalbame apie labai svarbų teisės aktą, kuris yra svarbus daugybei žmonių. Apie 60 milijonų tarptautinių šeimų yra Europos Sąjungoje. 140. 1400 skirybų per metus tokių šeimų e, būna. Todėl yra labai e, svarbu e, Nuo 2005 metų atitinkama tvarka iš, visur išskyrus Daniją jau galioja, tačiau šita sistema gali būti dar patobulinta, ypatingai turint omeny vaikus. Todėl yra labai svarbu, e, kad šiame dokumente būtų pagerintas teisminis e, procesas, e, taip pat atsižvelgiant į subsidarumo principą čia kalbama tik tai apie tos atvejus, kurie yra tarptautiniai, e, kai šeima yra mišri. Jūrė komitetas mane, kad e, tai yra labai svarbu vaiko interesams ir mes komitete labai e, matydžiai nagrinėjome šį aspektą. Dėkoju. Ačiū ponė Svoboda. Dabar suteikiu žodį poniai Gebhardt. Prašom. Ačiū pirmininkė, gerbiamas komisijos nary. Ponas Svoboda ką tik tai pasakė, kad kas kart vis daugiau e, porų yra mišrios. Ir, na, žinoma, yra ir ta blogoji monetos pusė, ne visos poros, ne visos santokos išgyvena kartu, daug skiriasi. Ir Aš taip pat žinau atvejų, e, kai vaikai yra grobiami ir tai tikrai yra labai labai negražus dalykai, labai skaudžios istorijos. Todėl tai yra labai svarbu ir aš buvau labai maloniai nustebinta, sužinojusi, kad Europos komisija pateikė daugybę pasiūlymų, kuriuos aš pati pateikiau anksčiau ir įtraukė į šį dokumentą. Tai yra labai gerai. Ypatingai labai svarbu, kad bendradarbiautų teismai ir institucijos greičiau tą darytų, nes kuo ilgiau trunka tokie procesai, tuo labiau nukenčia vaikai. E, Kitas labai svarbus e, dalykas yra vaikų apklausa. Reikia daryti viską, kad e, būtų užtikrintos jų teisės. Reikia viską daryti, kad vaikai būtų apklausiami jų kalba atitinkamoje aplinkoje, kad jaustusi saugus per apklausą, kad jie būtų apklausiami ne teismo salėje, kur vaikui yra tiesiog neįmanoma nieko pasakyti. Taigi reikia stengtis, kad, e, doku, kad šis dokumentas ir jo visi reikalavimai būtų pirmiausia nukreipti į vaikus. Dėkoju ponai, ponui Zviefkai, mes puikiai dirbome kartu. E, kalbėjote ir apie tarpininkavimą. Taip, mes turime e, taisyklės tarpininkavimui, bet jų negana, nes matome, kad teismai nesinaudoja šitą galimybę. Reikia viską daryti tam, kad e, tėvams ne vieniems reikėtų prisijimti ir kaštų naštą tarpininkavimas, kaip jūs pats sakėte, gali padėti ir teismo procesą atpiginti, nes pats visas procesas būtų e, trumpesnis, o gal iš vis nereiktų kreiptis į teismą taip pat ir vaikams, ir tėvams, tai būtų mažesnė psichologinė žala. Ir paskutinis klausimas, kurį noriu paminėti, ir čia aš jums prieštarausiu, mes su ponu Svievka laikome skirtingų nuomonių ir visas parlamentas neturi vienos nuomonės. Tai būtent partnerystės klausimas. Aš nesuprantu, kodėl registruotų partnerystėje gyvenančių porų vaikai turi netokias pačias teisės, kaip ir santokoje gimę vaikai. Ir man atrodo, kad labai neteisinga taip vaikus skirstyti. Dėkoju. Ponas Gerikė, gerbiami kolegos, kai du pešasi trečias verkės, verkia. Žinome, ką vaikai patiria, kai jau tėvai skiriasi, todėl yra labai svarbu, kad skirybų procese pirmiausia būtų atsižvelgiama į vaiką. Vokietija irgi turi daug ką padaryti. Mūsų federalinė vyriausybė turi priimti atitinkamus dokumentus ir pakeisti visą sistemą. Ir matau, kad čia mums reikia labai dėlės reformos. Visus metus aš lydėjau prancūzę moterį ir jos dukterį šitame sudėtingame procese. Vokietija daryk ką nors, tai yra labai svarbu daugybei šeimų, tai naudinga e, tiems, e, kurie skiriasi, tai naudinga vaikams. Vaikai, e, Europa tikrai gali paskatinti Vokietiją imtis tokių veiksmų. Padarykime tai dėl savo vaikų. Dėkoju. Ponas Krizogonos. Į aksisį tų. Ačiū pirmininkė. Didėja mišrių e, porų santokų iš skirtingų valstybių žmonės tuokėsi. Dėl to reikia patikslinti ES teisės aktus dėl pripažinimo, dėl jurisdikcijos, dėl sprendimų pripažinimo, dėl e, vaikų grobimo. Dabar trūksta teisinio aiškumo ir procedūros vilkinamos, o tai rimta problema šeimoms, kurio, kurio susidarė su tokiu reiškiniu. Svarbiausia turėtų būti vaiko interesai, taip pat ir mm, taip pat reikia e, specialau, specialių mokymų teisėjams, tarpininkavimo įgūdžių. Pagrobimo bylas, tarptautinės bylas turėtų nagrinėti specialūs teismai, o priimtus sprendimus turėtų pripažinti ne ES teismai taip pat. Manau, kad pranešimas geras. Ferrara. Ačiū. E, čia matau e, reglamente ir gerų, ir silpnų vietų. Reikia iki minimumo sumažinti tokių neigiamų atvejų. Mes džiaugiamės princip... principų, kad svarbiausias dalykas yra vaiko teisės ir jos turėtų nu, nusverti kitus aspektus. Reikia e, teisininkams, teisėjams ad hoc, taip sakant, pritaikytų mokymų. E, tarpininkavimas yra sprendimas, tačiau tai nepanacėja. Jis neužtikrina visų garantijų. Įprastinės gyvenamosios vietos principas yra labai svarbus. Iškyla pavojus, kad tam tikros šalies teisėjas bus linkęs pritarti tos šalies piliečiui. Toliau ENA frakcija, ponas Lebretona, ačiū ponia pirmininkė. Vaikų grobimas tarpvalstybiniu mastu yra sunki problema Prancūzijoje. E, tai susijęs su vaikais ir prancūzų vokiečių paromis. Labai dažnai e, vokiečiai tėvai vaikus nusigabina į Vokietiją ir užtrunka kelius mėnesius tų problemų sprendimą dėl ES inercijos. CFKOS pranešime turėtų iš esmės leisti greičiau susigražinti vaikus tarptų priemonių, kurios siūlomos trys atrodo daug žadančios. Pirmiausia, termino vaiko sugražinimui sumažimas iki dešimties savaičių maksimum. Antra, kiekvienoje valstybėje narė e, specializuotų teisėjo paskirimas vaikų byloms. Ir trečia, centrinės institucijos paskirimas, kuri leistų e, veiksmingiau dirbti kiekvienoje valstybėje. Todėl to aš pritariu e, Cievko pranešimui. Ačiū. Toliau EPP frakcija Estras Ferago. Ačiū, pirmininkė. Iš tiesų, E, tarp e, mišrių šeimų konfliktai, e, jų konfliktų padidėjo, nes tokių šeimų yra daugiau. 16 milijonų mišrių šeimų yra 140 tūkstančių skirybų per metus įvyksta e, Europoje ir 180 grobimo atvejų. Ir mm, iš tiesų šis reglamentas yra be galo svarbus. E, reglamentas tikrai padėjo bendradarbiauti teismams, bet e, ėmus jį taikyti supratome, kad yra ir vyriausių sunkumų ir trūkumų. Trūkumų dėl bendradarbiavimo tarp teismų, e, dėl laikinos globos, e, mažamečio globos sprendimų įgyvendinimo ir taip pat buvo labai daug to teisinio e, netikrumo, bet to e, labai užsitęsdavo teismo procesai, nes dažniausiai, kai vyksta skirybos, vaiko padėtis yra labai sudėtinga ir taip, o jeigu dar vilkinama, jinai yra dar sudėtingesnė, todėl labai džiaugiuosi, kad yra paruošta nauja redakcija tam, kad patobulintumėm šią sistemą, kad veiktumėm efektyviau, kad galėtumėm naudotis tarpininkavimu kad būtų galima be jokios abejonės rūpintis vaiko interesais, nes tai yra svarbiausia. Taip, Europa yra arčiau Europ, e, piliečių ir taip mes labiau ginsime žmogaus teisės. Ačiū. Ponas Guteland, SND frakcija. Pone Gutelant, taip, Europa draugiška vaikams ir labai svarbu. Vaikai, kurie ir taip jau turi išgyventi konfliktus, neturėtų būti pasmerkti, kad tie konfliktai būtų dar gilesni, dar ilgesni. Bet dėja Europoje vis dar taip atsitinka nes labai daug mišrių šeimų. Daugiau nei 60 milijonų žmonių daugiau nei 60 milijonų tokių šeimų yra ir e, labai daug vaikų nuo to nukenčia. Todėl reikia imtis visų priemonių, kad vaiko gerovė būtų e, centre, būtų svarbiausia. Mes iš tikrųjų labai ir taip dėlsėme. Mano frakcijai buvo labai svarbu rūpintis vaikais. E, Labai džiaugiuosi, kad rytoj balsuosime dėl šio dokumento. Mano frakcija e, darėme, darė viską tam, kad būtų įtrauktos ir registruotos partnerystės, e, bet komisija nenori žengti žingsnio toliau ir padėti ir partnerystėje vaik, gyvenantiems vaikams, gyvenančių porų vaikams, bet visi vaikai yra vienodai svarbus. Uh, važa... Ponas Škripek, minutė. Norėčiau. Kompetencijai. Noriu padėkoti kolegai už pranešimą nesikišama į nacionalinės kompetencijas, bet bandoma spręsti nepilnamečių vaikų problemas. Klausiausi susidomėjusi, susidomėjęs pasisakymų. Visada skirybos yra tragedija. Tėvai taso į visas pusės vaikus ir vaikai nukenčia labiausiai iš visų suinteresuotų šalių ne visada vaiko interesų paisoma sprendžiant, kuris turi gyventi. Juridiniai mechanizmai tokios beprotybės neišsprendžia. Ir tikiuosi, kad Europos parlamentas toliau tęs darbą, kad užtikrintų nepilnamečių teisės tokioje situacijoje. Vaikui visada turėtų būti suteiktos garantijos. Pagalvokime apie dar negimusius vaikus, jų teisės taip pat turėtų būti ginamos. Evi, FDD frakcijos vardu. Ačiū pirmininkė. Daug Europos piliečių smerkia tokius pagrindinių teisių, vaikų teisių pažeidimus. daugiausia protestuojama dėl praktinių mechanizmų. Pavyzdžiui, Vokietijoje matome diskriminacijos atvejų prieš tėvus, kurie nėra vokiečiai, Vokietijos piliečiai. Vokietija turėtų bendrabiauti tokiuose bylose. Labai greitai priimami teismų sprendimai turėtų būti e, siekinys. Tačiau dabar susidurime su neteisybėmis. Reikėtų padidinti kontrolę taikomą valstybėms narėms ir jų teismams, kad būtų apsaugoti vaikų interesai. Ačiū. Zamit Dimech pusantros minutės. Ačiū. Aš manau, jog visi sutarėme, jog vaikai turi būti apsaugoti, tai yra Europos vertybių dalis. Mes galime gerinti teisinį reglamentavimą vaikų pagrobimo bylų. Maltoje iškilo problemų įgyvendinant teismo sprendimą. Nes toje byloje mama, motina buvo pagrobsta, išvyko iš Maltos. Čia realus atvejis. Pagrobtų vaikų gražinimas turėtų vykti sparčiau. Procesas turėtų būti greitesnis. Reikėtų įtraukti tarpininkavimo priemonės ir reikėtų įgyvendinti mums labai svarbų pagrindinį principą. Tai yra, visų pirma, turėtų būti paisoma vaiko geriausių interesų. Pusantros minutės, ponė Kiničiai. Ačiū pirmininkė, dėkoju komisijos nariui. Reglamento pasiūlymas, apie kurį dabar kalbame, pateiktas labai laiku nes reikia teisės aktų, teisės pagrindo, kurie būtų sprendžiama šitos problemos šeimos teisės srityje. Taip pat tarptautinių vaiko teisų apsaugos srityje. Nes pernelyg ilgai nesprendžiama tarptautinių skirybų sukeliamos problemos. E, labai svarbus yra dalykas išklausyti nepilnametį vaiką ir suteikti kompetentingoms institucijoms visus e, visus duomenys, kurie reikalingi vaiko interesams apsaugoti. Reikia išvengti e, kišimosi į vaiko privatų gyvenimą ir traumų, psichologinių traumų jam. Taip pat reikia užtikrinti vaiko gražinimo procedūras pagrobimo atveju. Specializuotos tarnybos turėtų pasirūpinti gražinimu, kad e, vaiko neištiktų teisinis neiškumas ilgą laiką. E, dėkoju Jums už atliktą darbą. Radev kalbės pusantros minutės. Pone pirmininkė, mėly kolegos, aš noriu padėkoti pranešėjui Cvievka už puikos pareišinimo parengimą. Aš žiūrėsiu, kad ir mano pakeitimų daug buvo įtraukta į pranešimą. Aš tikiuosi, kad e, parlamento balsas bus išgirstas ir taryboje ir mūsų pasiūlymus bus atsižvelgta. Nors e, šiuo atveju parlamentas tik tai vaidina konsultuojami vaidmenį. Mes norime labiau apsaugoti vaikų interesus, e, kai kalbam apie tėvų pareigas, kai vyksta skirybos ar vaikas išvežama į kitą šalį. Šiuo reglamentu reikia sustiprinti ir centrinių institucijų bendradarbiavimą, taip pat ir tarp kompetentingų institucijų socialinėje srityje. Labai svarbu tarptautinių porų atžvilgiais informuoti abi proceso pusės ir atsižvelgti į tai, kad e, tuos sprendimus turi suprasti abi šalis gerai. Reikia taip pat atsižvelgti į etinį, religinį, lingvistinį vaiko lingvistinius pagrindus. Vaiko interesai turi būti visada būti pirmioje vietoje, kai kalbame apie tėvus, jų gyvenančius vienoje kitoje šalyje. Vis svarbu, kad šeimos nariai galėtų su vaikais kontaktuoti nuolat, kai jeigu e, vienas iš tėvų gyvena kitoje šalyje reikia garantuoti tėvų atsakomybę, tėvų pareigas. Ačiū. Toliau spontaniški pasisakymai. Galėsiu susteikti žodį visiems, bet sąlyga, kad kalbėsite pagal jums skirtą laiko. Ponas Pospišil. Thank you předsedající já jsem s velkým zájmem poslouchal tuto debatu. Dėkoju, pirmininkė, labai atidžiai klausiausi šios diskusijos. Aš, kai buvau buvęs e, Teisingumo ministras turėjau labai daug tokių atvejų ir žinau, kad Bruselio sutarimas neveikia. Ir iš to, apie tai žinau iš visų savo praktinių e, teismo procesų. E, Ši, šioje naujoje redakcijoje daug kas ištaisyta. Norėčiau padėkoti pranešėjui, kad iš tikrųjų šis, dok, kad šis dokumentas tikrai praktikoje turės labai svarbios e, reikšmės, bus e, sutrumpintas teismo procesas, e, numatyta, kai bus apklausiami vaikai atsižvelgiant į jų interesus. Taigi tas, kaip žmogus turintis praktiko šitoje srityje, noriu padėkoti ir komisijai, ir e, pranešėjai, nes manau, kad toksai dokumentas turi, gali turėti labai didelės įtakos praktikoje. Ačiū, ponas Lopes Aguilar. Pirmininkė komisijos nariai, kaip, gal, kaip dauguma parlamento narių galėtų ne balsuoti už reglamentą, kurio tikslas yra sustiprinti bendrą pasitikėjimą ir bendradarbiavimą sprendžiant teisinės problemas, tokias svarbes kaip skirybos ir ypatingai vaikų teisės, vaikų grobimas ES, kai Buvau atsakingas už um, teisingumo ministeriją Ispanijoje, dirbau su šito klausimu ir tikrai labai džiugiuosi dėl eksekvator principo ir dėl to, kad vaikas bus apklaustas procese, kur e, kuriame sprendžiasi jo likimas. Tik tai labai gaila, kad um, nebuvo atsižvelgta į tą, į tai, kas buvo pasiūlyta dėl vaikų, kurie nukenčia nuo smurto artimoje aplinkoje, taip pat neatsižvelgta į skirtingas šeimos formas, kurios praturtina ES ir pasiūlymus toje srityje, bet vis tiek labai dėkoju už šį dokumentą. Toliau ponas Marijas, ačiū ponė pirmininkė. Naujoji reglamento dėl jurisdikcijos ir sprendimų susijusių su santoka ir tėvų pareigomis ir tokių vaikų pripažinimo ir vykdymo yra labai svarbi. E, peticijų komitete susidurime su daugybę atvejų susijusių su tėvų pareigomis ir e, globa. Ir viena iš e, dažniausių temų yra skundai dėl e, gerai žinomo Jugendamt Vokietijoje. E, ir aš noriu pasveikinti poną Gerkio, sėdintį už manęs, kuris Vokietijos valdžiai įrodė, kad būtina Jugendamt e, veiklos metodus keisti. Labai svarbu, kad klausimai vaikų liudijimas būtų išklausytas vaikui draugiškoje aplinkoje ir draugišku būdu. Manau, kad specializuoti teismai būtų labai teisingas kelias, sprendžiant įvairiausias problemas susijusias su vaikų grobimu. dítěte, které tady přítomno. E, ponas Maštalka, ačiū pirmininkė. Mes Gal galėtumėm apklausti vaiką, kuris yra šioje salėje, mano kolego, kolegės sūnų. Norėčiau padėkoti. Norėjau padėkoti už šitą puikų dokumentą. E, reikėtų ypatingą dėmesį kreipti į vaikus kurie nukenčia mišrių porų e, ginčiuose ir reikėtų, kad bendradarbiautų atitinkamos institucijos. Žinoma, vaikų grobimas yra labai liūdna, e, liūdna patirtis. Kas minutę vaikoje, e, Europoje dinksta po vaiką. 60 tūkstančių vaikų grobimo atvejų per metus buvo e, užregistruota. E, Todėl yra labai svarbu saugoti vaikus. Labai džiaugiuosi šiuo pranešėjo e, darbų. Jo požiūris buvo labai teisingas pasirinktas. Dėkoju. Ponas Ksilodinus, minutė. Ačiū, ponia pirmininkė. Žinoma, Vienas iš svarbiausių elementų šiuo klausimu yra teisinis aiškumas, nes šiuo metu to aiškumo trūksta. Tai ypač svarbu, kai kalbame apie bylas susijusias su tėvų pareigomis ir e, sprendimų pripažinimu. Taip pat turime užtikrinti, kad mūsų požiūris būtų pagristas sveikų protų, nes E, kartais įprasnės gyvenamos vietos e, principas nėra taip taikomas, kaip e, čia kalbama, ypač kai kalbame apie pabėgėlius. Taigi reikia, reikia geresnių ryšių tarp narių ir geresnio bendradarbiavimo tarp jų institucijų, o vaiko teisės yra, žinoma, yra svarbiausias. Ana Zaborska Predsednička, pán komisár, snaha o zlepšenie európskeho. Pirmininkė, komisijos nariai, šio reglamentu siekiama pagerinti šeimos teisės ir tarptautinių bylų tam tikrus aspektus. Tai yra teisinga iniciatyva. Valstybės narės dažnai atmeta sprendimus, kurie netitinka jų teismo praktikos. Ne priimtini man pakeitimai, kurie riboja tokią teismų kompetenciją. Tie pakeitimai reikalauja, kad valstybės narės pripažintų ir tas santokas, kurios šiaip jau pagal jų normatyvus nepripažįstamos. Reikalaujame, kad valstybės narės automatiškai pripažintų ir šarijos teismo sprendimus musulmoniškose šalyse. Zvetka teigia, kad svarbiausia yra vaikų teisų apsauga. Bet tokia forma, kaip dabar pateiktas dokumentas, aš negalėsiu jam pritarti. Petir, prašau, paskutinė kalbėtoja. Ačiū, pana pirmininkė. Čia yra istorinis pakeitimas, nes žmonių judėjimas E, Europos Sąjunga yra kasdienės klausimas ir reikia sukurti teisinius pagrindus kiekvienoje valstybėje narėje tam. Tai labai svarbu gerbti Europos Sąjungos taip pat kompetencijos ribas. Negalima leisti e, viršyti subsidirumo taisyklių, reikia vengti kištis į valstybių narių ekskluzyvinę kompetenciją. Todėl aš Prašau balsuoti prieš 19, 28, 31 ir 49 pakeitimus. Jeigu šie pakeitimai būtų patvirtinti, e, pakliūtume į situaciją, kuomet valstybių narių viešoji tvarka nebūtų svarbi dėl tėvų pareigos, nes būtų kiršamasi į valstybių narių teisę organizuoti šeiminį gyvenimą. Todėl tai būtų kišamasi į valstybių narių e, kompetencijos rytį. Ponas Polčak. Děkuji paní předsedkyně za udělení slova. Já jsem byl zde po celou dobu diskuze a hlásil jsem se do... Ačiū pirmininkė. Aš noriu dalyvauti spontaniškose diskusijose. Noriu pagirti pranešėją nes šitas e, klausimas yra labai sudėtingas. Reglamentas ir normatyvas turėtų padėti išspręsti valstybių narių kontrastų skirtumus, sprendžiant e, skirybų bylas. Vaikų interesai, nepilnamečių interesai, taip, tai turėtų būti prioritetas. Turime nustatyti aiškias taisyklės, sprendimus reikia priimti sparčiai pagal labai aiškias sąlygas, taisyklės. Ir reglamentas čia įgyja fundamentalios svarbos. Toliau, tėvų teisės ir pareigos. Čia galėtų padėti tarpininkavimas, bet tarpininkavimas nepakankamai įtrauktas šitą reglamentą. Komisijos vardu pasisakys komisijos narys Avramopolius. Me... Kolegos, dar sik dėkoju Jums. Komisijos vardu dėkoju už pranešimą, dėkoju už Jūsų paramą šitam pertvarkytam pasiūlymui. Jūsų pranešimas duos pradžią diskusijoms taryboje galite būti tikri, kad Bulgarijai pirmininkaujant mes e, išvysime pažangos šioje srityje, nes Bulgarijai tai yra prioritetas. Dėrybų greita baigtis būtų geras dalykas ir svarbu, nes tai padėtų šeimoms, kurios atsidūrė sudėtingoje situacijoje ir apsaugotų vaikus. Esu tikras, kad priemonės bus priimtos. Ir tos priemonės pasieks kilnaus tikslo. Dėkoju komisijos nariui. Dabar suteiksiu žodį ponui Zvivkai pranešėjui. Dvi minutės. Ačiū, nu, aš irdžiai dėkoju visiems, nes vyko labai įdomios diskusijos, rytoj bus balsuojama ir parlamentas tuo užbaig savo dalyvavimą šioje teisėkuros procedūroje. Manau, kad mūsų darbas duos vaisių. Rytoj balsuosime ir tai duos postumį tolesniam darbui taryboje. Šiaip jau noriu Jūs nuraminti, rytoj dėl mano pranešimo pakeitimų nebalsuosime. Kiek žinau, pakeitimų nepateikta. Tiesiog bus vienas atskiras balsavimas. Taigi, jeigu dar neapsisprętėte, ar pritarti šiam pranešimui, aš raginu jūs apsispręsti ir pritarti jam. Dėkoju jums visiems, kurie pareiškite paramą, kurie paremsite rytoj balsuojant. Ponios ir ponai, šis reglamentas ir visa procedūra yra skirti visų pirma spręsti šeimos, šeimų problemas. Mes tikrai nenorime kištis į nacionalinę kompetenciją, tai yra kaip jinai reglamentuoja šeimos teisę. Nei mano, nei komisijos dokumentuose mes neneigiame subsidiarumo principo. Vis dėlto atkreipsiu jūsų dėmesį į vieną dalyką mūsų laukia išbandymas, kiek mes pasitikime valstybių narių teisės sistemomis. Jeigu pasitikimėme, tai matysime, kad tas pasitikėjimas ateitie dar stiprėja ir duoda pagrindą ateities sprendimams. Ačiū.